Ir patvirtinti tekstai jums yra pateikti, ar yra kokio nors pastabų, jei ne, tuomet protokolus tvirtiname. Junktinės karalystės kompetentingos institucijos pranešė, kad ponia Elizabeth Rin nuo vasario 6 dienos e, bus pakeista Hel Benjet. Noriu pasveikinti atvykusi naująjį kolegą, jei jis jau atvyko į posėdžio salę. Noriu priminti, kad e, pagal trečiąjį darbo tvarkos teisyklių straipsnį antrą dalį ponas Benjen pradės eiti nario pareigas. Sveikinu Jūs. Pagal darbo tvarkos taisyklių trečio straipsnio antrąją dalį noriu priminti, kad šis, mūsų posėdėje gali dalyvauti pilnomis teisėmis nariai, kai jų įgaliojimai yra patikrinami ir nusprendžiama, kad jų kad čia nariai neina jokios tarnybos, kuri prieštarautų Europos parlamento nario mandatui ir įgaliojimams. Noriu priminti, kad ponas Kurtas Lechneris pranešė, kad jis e, nuo kovo 17 dienos atsisako eiti Europos parlamento nario pareigas. Remiantis darbo tvarkos e, tai-, taisyklių ketvirtojų straipsnių, mes numatome šią jo įgaliojimų nutraukimo datą pagal septintąjį darbo tvarkos